pat gavau GUE e ir MF frakcijų e, prašymą dėl įtre sprendimo pradėti e, tarp institucinės dėrybas dėl bendrų pranešimo apie bendras taisyklės bendroje rinkoje gamtinių dujų srityje. Balsavimas vyks rytoj. Dėl sprendimų, dėl pradėti tarp institucinė dėrybų su TRAN ir EMPL komitetais, aš gavau jokių prašymų dėl balsavimo parlamente. Šie komitetai vėl gali pradėti savo dėrybas. Taip pat e, noriu Jums pranešti, kad e, ministras Čioprat e, nebėra neprisijungęs narys, jis prisijungia prie